labai svarbus procesas ir todėl norėjau Jūs apie tai informuoti. Taip pat leiskite Jūs informuoti apie tai, kaip toliau parlamentas ketina dirbti su nuolatinio vadovų tarybos pirmininku ir jo biuru per ateinančius e, keturis, keturis su pusę metų ir kaip mes bendradarbiausime su rotuojančia pirmininkaujančia šalimi. Šiuo metu pra, pirmininkavimą pradėjo Ispanija ir kaip tik šiandien išgirsime jų pirmininkavimo programos prioritetus. Po pusmečio jie parengs ataskaitą, o nuolatinis e, tarybos pirmininkas pristatys Europos vadovų tarybos išvadas, nes, kaip žinote, vadovų taryba susitinka du kartus per metus ir vadovų tarybos pirmininkui priklauso parengti ataskaitas kas pusmetį ir tiek ir norėčiau kukos dabar jums pasakyti apie mūsų bendradarbiavimą su taryba. O dabar norėčiau pakviesti Ispanijos vyriausybės atstovą, ministrą pirmininką Zapatero